Dėkoju uždėmesi. Toliau kiti pranešimai. Norėčiau pranešti, kad e, raštu kreipiausi į tarybą ir komisiją ir išsakiau Europos parlamento poziciją dėl ES maisto saugos agentūros septynių darbuotojų kandidatūrų. Pagal e, reglamento numeris 178-2002 metų 25 e, straipsnį. Šio posėdžio protokolai bus paskelbti. GUEN